Ich glaube, wir können anfangen. Manau, kad galime pradėti. Damit die Sitzung und freue mich, dass Norėčiau pradėti posėdį. Man, man labai malonu pasveikinti transporto ir turizmo ministrą iš Italijos, pona Franč, Franceskini. Jis atstovauja Europos tarybai ir vadovų tarybai šiandien mums papasakos apie Italijos pirmininkavimo planus transporto ir turizmo srityje. Atvyko e, mūsų, už mūsų srityje atsakingi yra du komisarai, konkrečiai už turizmą ir, ir, ir transportą. Taigi, sveiki atvykę Europos parlamentą. Prezidentė. Dėkoju pirmininkė, norėčiau pasisveikinti su visais komiteto nariais. Norėčiau palinkėti gero bendradarbiavimo pirmininkaujant Italijai ir tikiuosi, kad mes kuo intensyviau bendradarbiausime su jūsų komitetu. Manau, kad kalbant apie turizmą, yra labai svarbu suprasti visais sprendimų prieimimo lygmenimis Europoje ir valstybėse narėse, kad turizmas yra tikrai labai svarbus. Jis atveria daug galimybių ekonomikos augimui ir vystimusi visoje Europoje. Ir šiandieną Europa daugiausiai pritraukia turistų visame pasaulyje. Štai dėl ko uh, Turizmas tikrai turi užimti svarbų vaidmenį. Taip pat, e, kalbant ir apie strategijos Europą 2020 tikslų suformulavimą, nereikėtų pamiršti ir turizmo. Turizmas tikrai gali skatinti ekonomikos augimą, vystimas, užimtumo, darbo vietų didinimą ir taip toliau. Kalbant apie turizmą, mes turime suprasti, kad e, egzistuoja tarptautinis e, turizmas, tai yra žmonių, kurie atvyksta į Europą ir yra vidinis Europos, Europos vidaus turizmas. Šiuo metu yra taip pat ir daug vals, didelių valstybių, kurios e, įsilieja į e, vid, turizmo rinką. Ir turistai, tarkim, iš Kinijos, Indijos arba Rusijos renkasi Europą. Kelionė vyksta per kelias valstybės, važiuojama iš vienos Europos sostinės į kitą, bet jie pasirenka kelionės tikslu būtent pačią Europą. Retai pasirenka tik vieną valstybę nes ne visiems dažnai atsiveria galimybėj keliauti taip toli. Taigi, mes turime suteikti daugiau e, svarbos Europos pasiūlai. Reikėtų siūlyti Europos, Europą kaip kelionės tikslą ir reikėtų taip pat strategijų, kurios, valstybių strategijų, kurios galėtų susisieti tarpusavėje. Taip pat Europos vidaus turizmas apima daugiau negu paprastas keliones. Turistai neša pelną ekonomikai, bet vidaus turizmas taip pat yra, yra susėtas ir su Europos pilietybės idėja. Mes taip pat buvome jauni, Ir dabar jaunuoliai taip pat keliauja. Keliaudamas jaunuolis, žmogus, jaučiasi labiau įsitraukęs į visuomenę, jis jaučiasi integravęsis ir matosi, kad mažėja skirtybės. Žinoma, turėtume saugoti savo tapatybės, bet taip pat reikėtų kurti ir Europos tapatybę. Taigi, Yra integravimo e, projektų, bet turizmas tikrai gali taip pat padėti e, dar e, labiau sustiprinti Europos pilietybės idėją. Europoje yra didelis kultūros ir gamtos paveldas. Taip, Europa pirmauja pasaulyje. Taigi mes turime suprasti, kad ryšys, kuris egzistuoja tarp mūsų kultūrinio paveldo ir e, pajėgumų pritraukti turistus, yra tikrai labai svarbus, reikia į tai investuoti. Mes turime stengtis užtikrinti aukštos kokybės turizmą. Reikia gerinti pasiūlos kokybę. Tai nėra tik nišinis turizmas, Šis turizmas gali būti skirtas ir daug, daugeliu žmonių, dideliems žmonių srautams, bet vis dėlto tai gali būti aukštos kokybės turizmas. Taigi reikėtų skatinti Europos turizmo augimą. Tai galime padaryti per kelis svarbiausius veiksmus. Visų pirma, reikia palaikyti judumo ir įvairiarūšio vežimo planus Taip būtų galima padėti turistams atvykti ir į mažesnės svarbos teritorijas. Nes e, didelėse Europos sostinėse jau susidurėma su per dideliu turistų srautu, sunku tokį e, srautą suvaldyti, bet yra Europoje taip pat ir labai kitų gražių vietų, pavyzdžiui, miestelių, labai gražių um, gamtos. Um, kampelių, kuriuose labai sunku pritraukti turizmu, turistus, todėl kad šios vietos yra nutolę nuo miestų. Taigi mums reikėtų priemonių, mechanizmų, kuriomis naudojantis būtų galima įvairinti tą pasiūlą, būtų galima skirti šį turizmą ir jaunuoliams, ir šeimoms, ir neįgaliems bei pagyvenusiems žmonėms. Tai dėl to reikėtų kurti uh, Europos turizmo maršrutų projektus ir jais naudojantis būtų galima patekti ir į tas mažiau žinomas vietas. Ir taip būtų galima suku, susijęti turizmą su kultūra. Pavyzdžiui, yra Via Frančyžena. Tai yra kelias, kuris eina nuo Europos šiaurės link iki pat Italijos pabaigos, iki Apulijos regiono, iš kur būdavo plaukiama į Šventąją žemę. Tai buvo svarbus kelias, jis net ir susėdavo tautas. Taigi, tai yra tikrai kultūrinis maršrutas rugsėjo 9 dieną. Italija atidarys e, parodą skirtą sienos e, menui sienos miesto menui. Ir būtent toje parodoje matysite iliustracijas, kokios, kokia buvo šio maršruto Via Frančižana svarba jau senovėje. Taip pat e, aš gavau ir brošiūrą apie dviračių takelius, kuriais, e, dviračių kelius, kuriais važiuojant galima nuvažiuoti iš Europos šiaurės iki pat Europos pietų. Dar vienas svarbus iššūkis yra turizmas tokiuose sektoriuose, kuriuose buvo persikelta į internetą. Tai yra, kad planuojant kelionę, na, jūs žinote, tai ir patys, dažnai yra nebesikreipiama į kelionių agentūras, bet tiesiog kelionė yra užsisakoma internetu. Taigi reikėtų viešosios politikos, kuri padėtų suskaitmeninti e, įvairias kultūros, turizmo pasiūlas, e, nes dar susidurėma su skaitmeninimo barjerais ir šie barjerai neturėtų kliudyti turistų atvykimui e, į Europą ir naujų turizmo krypčių kūrimui. Taigi reikėtų taip pat e, skatinti, e, informuoti apie šią pasiūlą. Taip pat labai svarbu skirti investicijas. Investicijos, kurios būtų e, skiriamos apgyvendinimui, svetingumo kultūrai. Reikėtų taip pat e, stiprinti profesinį darbuotojų rengimą. Ir e, to reikia tam, kad mes didintume mūsų turizmo pasiūlos kokybę. Taigi reikia taip pat ir gerosios patirties e, e, tinklo Europoje. Taip pat nereikėtų pamiršti ir e, gidų. Gidų tai yra profesija, kuri įvairiose valstybėse skiriasi, ši profesija yra mm, skirtinga, bet tikrai reikėtų nepamiršti ir šių darbuotojų rengimo. Taip pat reikėtų organizuoti ir informavimo kampanijas. Jos turėtų būti skirtos Europos prekės ženklui. Kaip jau minėjau, uh, Šiuo metu turistai, kurie atvyksta iš kito žemynų, dažniausiai renkasi Europą, apskritai Europą ar ne tik vieną valstybę. Taigi reikėtų informavimo kampanijų, ypač e, kampanijų, kurios e, įtrauktų taip pat ir valstybės narės, kurios prisideda prie rinkos šiuo metu pirmininkaujant. Italijai. Mes Neapolyje surenksime spalio 30 ar 31 dieną e, bendradarbiaudami su komisija e, Europos turizmo forumą. Jis bus skirtas santykiui tarp kultūros ir turizmo. Aš esu kultūros ir turizmo ministras Yra nedaug valstybių Europoje, kur ministras užsieima, rūpnasi šiomis dviejomis stritimis. Na, vis dėlto visada labai svarbu skatinti dialogą tarp kultūros ir turizmo. Todėl, kad daugelis tarptautinių turistų, kurie atvyksta į Europą, atvyksta ypač todėl, kad juos traukia kultūrinis paveldas, renginiai. Taigi juos traukia mūsų kultūros pasiūla. Šis neformalus posėdis vyks mm, kartu ir kultūros ministrų susitikimas. Jame dalyvaus taip, pat, taip pat ir kultūros ministrai. Uh, Na ir dėl teisėkuros e, direktyvos dėl kelionių paketų e, pasiūlymas, kuris buvo pateiktas kovo mėnesį, yra skirtas e, kelionių, kelionėms, kelionių paketams ir mes tikimės, kad antros varstymo metu taryba šį dokumentą patvirtins. Šis dokumentas yra labai svarbus, todėl kad jų yra siekima apsaugoti vartotojus ir stengiamasi atsižvelgti į turizmo rinkos pokyčius, nes piliečiai užsisako įvairias paslaugas e, internetu, bet jiems taip pat reikėtų ir apsaugų, apsaugos e, organizuojant kelionę. Taip pat Italija norėtų pasiūlyti tarybai patvirtinti e, išvadų, turizmui skirtų išvadų projektą. E, Šiuose išvadose yra norima pabrėžti e, mūsų kultūrinio ir gamtinio paveldo svarbą ir pabrėžti, kad jis yra labai svarbus mūsų užimtumui, tvarumui ir taip toliau. Dėkuoju išdėmesi. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt zunächst mal die. Ačiū. Aš norėčiau pakviesti pirmiausia koordinatorius pasisakyti. Trys minutės skiriamos kiekvienam koordinatoriui, nes laiko neturime labai daug. Ponas Degrandės apie frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Jūs pristatėte turizmo sritį ir iš tiesų, kas geriau už italą galėtų pakalbėti apie turizmą. Čia teigiu aš ispanas. Bet aš norėčiau pasakyti frakcijos vardu, ne vien tik tai savo šalies, Ispanijos vardu. Ir pasakyti, kad tai yra reali galimybė. Svarbu ne vien tik tai sutvirtinti tas valstybės, kurios visuomet daug gaudavo pajamų iš turizmo bet e, padėti ir tom šalims, kurios eina turizmo link ir taip pat tom šalims, kurios derina turizmą su transportu, tam, kad turizmas užtikrintų šalies vystimasi. Turizmu, turizmo pagalba galima padaryti šaliai patrauklesnę. Mano šalis labai daug pasikliauja turizmu ir dėlė e BVP dalį sudaro turizmas, bet ne tai svarbiausia. 195 sutarties straipsnėje kalbama apie laisvą judėjimą Ir šią konkurencijos laisvo judėjimo sritį labai svarbu tinkamai suvokti ir suprasti, kad turizmas, turizmo pagalba perdomos vertybės, keičiamasi kultūrinė praktika. Kalbėdamas apie kultūrinę praktiką, turiuomenyje ir dviračių turizmą ar panašiai, visą tai yra europinių tradicijų dalis. Norėčiau pabrėžti, kad turizmas čia turi siekti labai svarbių tikslų. Pažvelgus į bendrai turizmo tikslus Europos lygmenių, matome, kad daugiausia dėmesio skiriame tam, kad būtų propaguojamas Europos e, kaip prekės ženklo vaidmuo. Ir ką galima pasiūlyti Europoje. To šalis, kurios domisi tik tai savo interesais ir susitelkusios yra į savo kultūrą, tokios kaip Kinija ir Rusija, jos yra puikios europinio turizmo klientės, nes jos tokiu būdu turi galimybę saveikauti ir susipažinti su kitomis kultūromis. Tokiu, tokiu būdu Europa tampa labai patraukli. Ministras kalbėjo apie kokybišką turizmą. Tai nereiškia, kad turizmas turi tik tai papildyti šalies biudžetą. Turizmas turi praplėsti mūsų vertybių ratą ir sustiprinti paveldą. Ir Europa turi tuo paveldu pasinaudoti. Ir mes kuo, kuo geriau mes, kuo, labiau norime, kuo daugiau norime naudotis paveldu, tuo daugiau turime jį investuoti. Investuoti tam tikrą kultūrinę veiklą, kultūrinę praktiką. Svarbu pažymėti, kad ne vien, kalbame ne vien tik tai apie tarptautinį turizmą, kaip minėjo ir ministras, turime kalbėti ir apie vidinį turizmą. Turime kovoti su tomis sezono tendencijomis turizmo srityje. Turime kažkaip subalansuoti tą sritį ir sukurti pakankamai darbo vietų e, turizmo srityje. Turizmas dažnai vertinamas kaip e, galimybė gauti geresnės kainas, pavyzdžiui, sveikatos rūpybos srityje ir panašiai tai yra labai svarbi priemonė politikos, e, Europos politikos srityje. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti pirmininkančios Italijos akivaizdoje. Norėčiau paklausti, ar jūs e, nemastote apie tam tikrus veiksmus, kurių galėtume imtis besivystančiose valstybėse, kad ten būtų propaguojamas turizmas kaip galimybė užtikrinti tų šalių geresnę plėtrą ir vystimasi. Aišku, yra įvairių turizmo modelių. Galime kalbėti apie kelis potencialius e, modelius. Tačiau daugiau galbūt dėmesio reiktų skirti tam, kad... Ir dabar kalbėtos nutraukiamas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Turėjau jūs nutraukti. Nes ministras turės ketvirtą valandą išeiti. Taigi turime nedaug laiko ir prašau visiems kalbėti nelgiau nei tris minutės. Ačiū, ministrė. Malonu Jūs pasveikinti Europos parlamente, transporto komitete. Savo pirmininkavimo metu Jūs jau ėmėtės svarbių klausimų. Vienas iš jų, kurį minėjote, tai siekis e, įtvirtinti Europą kaip e, patrauklę turist, tu, turistinę vietą. Tai dažnai pamirštama. Europoje me, turime supaprastinti ir palengventi turistų srautus į mūsų žemyną. Tai nėra taip paprasta kartais, kaip gali pasirodyti. Malonu, kad jūs pripažįstate, jog tai yra iššūkis. Turizmas priklauso nuo mūsų pastangų, tačiau jam įtakos gali turėti ir išoriniai veiksniai. Pavyzdžiui, konkrečios šalies prasta užsienio politika gali neigiamai atsiliepti ir turizmui tą šalį. Tai gali šalį neigiamai nušviesti. Taip pat dėl vykdomos politikos kai kada žmonėms gali iškilti sunkumų patenkant į šalį. Jei norint aplankyti jūsų šalį reikia įgyti vizą, tai taip pat apsunkina turizmą, to reikia nepamiršti. Uh, Dar vienas dalykas, kurį jūs minėjote ir aš noriu jį akcentuoti, minėjote tai kaip savo programos dalį. Tuose regionuose, kuriuos sunku pasiekti, turime ypač e, reklamuoti tų regionų privalumus, kuo jie yra patrauklus. Tvaraus turizmo klausimas taip pat yra svarbus, bent jau mano galva. Kaip galėtume skatinti turizmą, ir aš darau prielaidą, kad jūs norite skatinti tvarų turizmą, kaip to pasiekti, kokių priemonių reikia. Taip pat kitas klausimas, kokias priemonės turite omeny, e, norėdamas skatinti. E, užtikrindamas, užtikrinant e, integruota įvairias transporto rūšis apimantį turizmą, pavyzdžiui, kaip galima būtų įsigyti integruotą transporto bilietą kelionį per Europą. Pone Foster, e, labai malonu Jūs čia matyti, ministrė, sveiki. Labai gerai, kad atėjote čia, nes turizmą mes svarstome ne, neatsietai nuo kitų paslaugų e, žmonės atvyksta į Europos žemyną oru, tai reiškia, kad kažkas turi pastatyti lėktuvą, juos atskraidinti, žmonės apsigyvena viešbutyje, dalyvauja kultūriniuose renginiuose, vyksta palisėti prie jūros. Ir iš esmės tai yra milijardinė, daugia milijardinė veikla Europos žemynė. Tai sritis, kurioje galima kurti darbo vietas, Ir jūs teisingai pastebėjote, kad turime tai sričiai skirti dėmesio tam, kad e, į Europą turis, atvykstančių turistų lūkesčiai nebūtų apvilti, kad, kad jie galėtų tikėtis aukštų standartų. Aš pati esu dirbusi turizmo pramonėje ir žinau, kad nepriimtina, kuomet žmonės e, taupydami atostogams paskui išvykę atostogų nusivilę, nes dažnai apie patrauklias turistinės vietas žmonės sužino iš kitų žmonių. Jeigu kažkam, jeigu kažkam patiko atostogos, jie papasakos apie tai kitiems. Mes šiame komitete bandome apriepti visą paslaugų, turizmo paslaugų e, teikimo grandinę. Jūs kalbėjote apie uh, kelionių paketų direktyvą, kurią svarstėme parlamente. Jūs taip pat teisingai paminėjote vizų klausimą ir tuos atvejus, kuomet žmonės atvyks, atvyksta iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, didelės kinų turistų grupės atvyksta į Londoną. Svarbu užtikrinti jiems mm, galimybės sklandžiai keliauti ir tai užtikrins geresnės galimybės mums, mums surenkti olimpinės žaidynės ar, ar kitus svarbius tarptautinius renginius. Tai būtų naudinga visam Europos žemynui. Norėčiau dar kai ką pasakyti apie Europos prekės ženklą tas Europos prekės ženklas tarsi apima viską ir nieko. Žmonės atvyksta į Europą dėl, dėl jos geografinės įvairovės, kultūrinės įvairovės, saliginai nedidelėje geografinėje teritorijoje. Galime aplankyti Austriją, paskui Italiją, Graikiją ir visos to šalis yra labai skirtingos ir, ir lab, fantastiškos. Ir na, jeigu kalbame apie Europos prekės ženklą, pasisveikinkime, pasidžiaugkime tais, kurie atvyksta aplankyti Europos žemynų, o ne Europos Sąjungos. Uh, Mes suprantame, kad toks prekės ženklas būtų naudingas visai Europos ekonomikai. Ir AKR frakcijos vardu noriu pasveikinti jūs čia mūsų komitete ir nevijoju, kad e, pirmininkavimo, tarsi pirmininkavimo metu palaikysime konstruktyvų ir naudingą dialogą. Ačiū, toliau Gezinė Maisner. Aš čia. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, E, Franceskinį, malonu Jūs čia pasveikinti. Turizmas Europoje nėra labai paprastas dalykas. 2009-aisiais, kuomet mūsų komitetui buvo suteikti galiojimai turizmo srityje, bandėme aiškintis, kaip geriausiai skatinti turizmą Europos mastu. Ir Vokietija, pavyzdžiui, pareiškia, kad ji gali viską daryti savarankiškai ir jai nereikia pastangų Europos mastu skatinant turizmą. Manau, kad čia ir slypi problema. Mano kolega Degrandės apie tai ir kalbėjo. Mes praktiškai konkuruojame vieni su kitais turizmo srityje. Europa yra patraukliausia turistinių maršrutų vieta pasaulyje. Uh, Manau, kad mes norime geriau, matomiau pristatyti tai, ką galime pasiūlyti, tačiau taip pat metu mums reikia nuoseklumo tose pastangose. Europos, Europo 2020 strategijos, strategijoje turizmas užim, vaidina tikrai svarbę vietą. Ir Europoje jau egzistuoja e, tvarus turizmas, yra galimybė keliauti dviračiais, yra galimybė rinktis ekologiškus viešbučius. Ir net įdomu aplankyti ne tik Akropolį, ne tik Pizos bokštą, yra daugybė kitų galimybių, kaip jau sakiau, galimybė aplankyti Europą dviračiais. Europos parlamentas jau daug kalbėjo apie tai, ir e, kalbėjo ypač apie tai, kaip įveikti sezoninio, e, sezoninės tendencijas e, galimybės surenkti moksleivių išvykas ne per moksleivių atostogas, taip pat geresnės galimybės pensininkams keliauti. Noriu jūsų paklausti štai ko. Kaip jūsų nuomonė galėtume nuosekliau apvienyti šias pastangas, uh, kaip sukurti tą e, Europos turiz, turizmo prekės ženklą. Ačiū. Arvoisa puheenjohtaja, va herra ministeri. Pone, pirmininkė ministrė. Turizmo pripažinimas kaip augančio sektoriaus pripažinimas Europoje, kaip srities, kur yra užtikrinamas gyvybingumas ir kuriamos darbo viet, naujos darbo vietos, yra labai svarbu. Ir savo frakcijos vardu aš norėčiau išsakyti pageidavimą ministrui. Jeigu ministras ir pirmininkaujanti valstybė pasirūpintų visos Europos interesais tam, kad turizmo idėja būtų labiau matoma Europinėje darbo atvirkėje. Štai toks būtų mano pagėdavimas. Dėkui. Karima Dėly. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ministrė turizmo ministrė į mūsų posėdį. Jūs puikiai pasisakėte, jūs teigiate, kad turizmas tai yra darbo vietų kūrimas, tai yra ekonominė veikla, tai yra gyvenimo kokybė ir panašiai. Tačiau kažko pritrūko. Prieš vienerius metus įvyko svarbus tarptautinis susitikimas klimato kaitos klausimų. Ir turime pripažinti, kad turizmas turėtų irgi prisidėti kovojant su klimato kaita. Kodėl aš tai pabrėžiu? Paprasčiausiai dėl to, kad yra tam tikra turizmo forma, kurią reikia plėtoti. Tai yra žalesis, ekologiškas turizmas. Kodėl? Todėl, kad tai yra tvarus atsakas kovojant su masiniu turizmu, kuris iš tiesų daro didelę žalą aplinkai. Turime atsisakyti tokio turizmo, kuris yra greito vartojimo turizmas, nes tai kelia grėsmę gamtiniams ištekliams. Taigi, kaip mes apsaugosime jūras, koralinius rifus ir panašiai? Štai toks būtų mano pirmasis klausimas. Antrasis klausimas yra štai koks. Jūs kalbėjote apie kokybišką turizmą. Mes negalime kalbėti apie, apie kokybišką turizmą, jeigu mes nesižvelgiame apie aplinkosauginius ir socialinius klausimus, nes kas, kas juk dabar vyksta, e, ponė ministrė, visoje Europoje. Uh, Turizmo srityje matome daug nesaugių e, ir neužtikrintų darbo vietų. Jie dirba, tie darbuotojai turizmo sektorėje dirba labai ne, nestabiliomis sąlygomis ir tai, tokia situacija yra katastrofiška. Ir štai e, šis iššūkis yra labai svarbus. Ir aš, e, ponė ministrė, norėčiau, kad jūs labai konkrečiai pasakytumėte, ką jūs padarysite, kad būtų įgyvendinta jūros, jūros pakrančių e, apsaugos direktyva tam, kad e, turizmo srityje irgi būtų atsižvelgiama į jūrų ir jūrų pakrančių apsaugą. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman, and I... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti Italijos turizmo ministrą. Turizmas yra vienas svarbesnių ES valstybių ekonominių išteklių, kalbant ir apie vietos gyventojus ir atvykusius iš kitų vietų žmonės, tai yra galimybė apsaugoti meninės erdves ir tai leidžia plėtoti visą ES ekonomiką. Tačiau pastarųjų metų tendencijos turi būti permastomos, nors milijardų padaugėjo turistų, tačiau kelionių trukmė su patrumpėjo. Ir mes turėtumėme ES geriau propaguoti, daugiau propaguoti turizmą, nes kol kas rezultatai mūsų netenkina. Aišku, skaičiai, turizmo skaičiai visose valstybėse skiriasi. Europos Sąjunga nepakankamai atsižvelgia į kiekvienos valstybės ypatumus ir neakcentuoja tai, kad egzistuoja įvairaus grožio, įvairių kultūrų. Yra bandoma sukurti vieną daugia kultūrinę, daugia tautinę kultūrą ir yra mažinami skirtumai tarp tautų ir žmonių, kai tuo tarpu tai galėtų būti pridėtinė vertė ir siūlomos tik tai tokios iniciatyvos, kurios tikrai neužtikrina turizmo augimo Europoje pirminkantį valstybę prioritetuose teigia apie tai, kad nori skatinti tvarų turizmą, rengti atitinkamą strategiją dėl turizmo paslaugų propagavimo, taip pat kultūrinių maršrutų ir kultūrinės patirties. Pirminkantį valstybę taip pat nori investuoti į specialius mokymo kursus ir sukurti Europos geriausios praktikos tinklą. Tačiau kol kas mes e, matėme, kad daug programų, kurias kūrė Europos komisija, tokias kaip Kalipso, kultūrinis turizmas, e, dviračių takai, kultūriniai takai ir panašiai, daug tokių projektų, uh, E, susijęs su konkrečiais labai klausimais, nepakankamai akcentuoja šalių ypatumus. Dėl to Italija savo pirmininkavimo metu turėtų valstybėms narėms suteikti daugiau iniciatyvos tam, kad jos galėtų būti pagrindiniais veikėjais įgyvendinant įvairias iniciatyvas. Galiausia, pirmininkaujant Italiją norėtų supaprastinti dabartinę vizų procedūrą ir paskatinti ne ES piliečių judėjimą Europoje. Taip, mes norime suaktyvinti tokį turizmą, tačiau nepamirškime, kad auga terorizmo grėsmė visame pasaulyje, yra daug karinių konfliktų įvairiose pasaulio regionuose, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, kas gali tikrai persikelti į vakarus. Ir aš norėčiau paklausti, kaip pirmininkaujantį valstybė ketina supaprastinti dabartinę vizų procedūrą, kokių konkrečių priemonių ketina imtis ir kaip jūs užtikrinsite saugumą Europoje, atsižvelgiant, kad grėsmės auga. Ačiū. Dar 11 kalbėtojų nori pasisakyti. Suteiksiu visiems po vieną minutę pasisakymui. Ponas Ueli toliau. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, ačiū. Klausiausi jūsų programos pristatymo ir išklausiau jūsų uh, E, pasisakymo su susidomėjimu, perskaičiau programą iš anksto ir norėčiau pateikti visą eilę pasiūlymų. Džiaugiuosi, kad mūsų komiteto pavadinime yra ir žodis turizmas jau. Mes turime nuspręsti, kokiuose sritise mm, paskiriamos kompetencijos Europos mastu ir kuriuose valstybių narių. Uh, Sutinku su jumis, kad turizmas turi būti svarbiausia e, veiklos rytimi Europoje. Tai labai svarbi ekonominė veikla. Ir norėčiau pasiūlyti pirmininkaujančiai valstybei pagalvoti apie tai, ką jie rengiasi nuveikti šioje konflikto epochoje. Galbūt turizmą turėtumėme pristatyti kaip veiklą, kuri savo esme yra susijusi su taika. Pone Ajala Sender. Ačiū, ministrė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mus nuvylė pasiūlymas dėl mm, pasiūlymo turizmo srityje 2014-2020 metams, bet galbūt Italijai pavyks nuveikti kažką gero, patobulinti tą pasiūlymą. Noriu visų pirma pasakyti kai ką apie konfliktų zonas, pavyzdžiui, Ukraina ir Rusija. Tai dažnai labai uh, drastiškai atsiliepia turizmui. Mes pastebėjome tai jau žemės ūkio sektorioje, bet tas pats ir vyksta ir turizmo srityje. Žmonės nebevyksta pas, ne, ne, turistauti ten. Taip pat darbuotojų padėtis, e, vadybininkų, sezoninių darbuotojų situacija, dirbančių šiame sektoriuje, ką galėtume nuveikti, kad Europos prekės ženklas taip pat užtikrintų ir turizmo sektorioje dirbančių žmonių tinkamą apsaugą. Vis labiau pastebėme, kad turizmo sektorioje stinga išmanimo, e, įgūdžių, bei taip pat sektoriaus darbuotojai yra nepakankamai ginami. Dar vienas dalykas, kuris buvo minėtas. Manau, kad turime nepamiršti ir e, seniorų turizmo idėjos ir plėtoti šį sumanimą ir idėją ateityje. Ponas Kirkos. Pone pirmininkė, pone ministrė, kalbėjote apie tai, kokios yra svarbios tos vietos kurios e, kurios yra svarbios kultūrinių požiūrių, turistinės e, vietos, pavyzdžiui, mano šalis. Kaip galėtume sumažinti transporto išlaidas, nes e, tai yra susijęs su energijos kaina. Kokybiško turizmo prekės ženklas, prabangos turizmo ženklas. Tai gal, galbūt galėtų būti Europos prekės ženklas e, šių metų biudžete. Turizmui nėra skirtas e, reikalingas biudžetas, bet juk mums reikia užtikrinti, kad Europa ir toliau liktų labiausiai turistų lankoma vieta pasaulyje. Dėkuoju ministrė už tai, kad e, pristatėte e, pirmininkaujančiusius Italijos prioritetus ir pabrėžite, kad reikia daugiau dėmesio skirsti, skirti Europos prekės ženklui. Mes kalbame apie didžiausią e, ekonomikos e, sektorių. E, Dabar komisija teigia, kad šiuo metu turistų per metus yra 50 milijonų ir 2050-aisiais jų bus 750 milijonų. Na ir su turizmu yra susiję daug temų, pavyzdžiui, transportas ir taip toliau. Taigi turizmas yra svarbiausias pasaulio e, pramonės sektorius. Vis dėlto yra sakoma, kad mes turime kovoti tarpusavieną, tai yra negerai, todėl kad mes kalbame apie pačią didžiausią pasaulio pramonės sektorių, nes dėl to gali nukentėti kokybė, paveldas, nesuteiksime pakankamai svarbos mūsų turizmui ir nuo to gali nukentėti ir gyvenimo kokybė bei aplinkosauga. Manau, kad reikėtų nepamiršti viso to ir aš tikiuosi, kad vyriausybė, Italijos vyriausybė pasistengs paskatinti mąstymą šiomis temomis, nes Europa tikrai turi suformuoti tikrą turizmo politiką. Reikia nepamiršti, ekonom, reikia nepamiršti ekonomikos, darbo vietų, kūrimo, bet taip pat reikėtų ir propaguoti turizmą Europoje. Ir 750 e, milijonų 2050 per metus bus turistų. Taigi reikia stengtis padaryti taip, kad 28 ES valstybės suprastų, kad iš tikrųjų nuo to priklauso ne tik ekonomika, bet ir kultūra. Das geht den anderen verloren. Ich muss strenger sein. Jūs kalbėjote dvigubai ilgiau, nei turėjote galimybę ir kažkam nebeteks galimybės pasisakyti. Pane Anderson, būtų neteisinga neprisiminti ankstesnio komiteto pirmininko darbo industrinio paveldo turizmo srityje. Jūs tikriausiai žinote apie tai, jis, e, pavyzdžiui, garvežių e, srities pramoninis turizmas yra svarbis rytis, kaip Europos, Europos Sąjunga galėtų paskatinti ekonomikos atsigavimą per pramoninį turizmą, apie tai beros buvo komisijos pasiūlymas. Taip pat ES paveldo žymos etiketė yra labai svarbi. Norėčiau, kad darbas šiuo klausimu tariu uh, būtų atliekamas ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė. Noriu padėkoti už jūsų padarytą prezentaciją. Pristatyta labai daug e, patrauklių iniciatyvų. Turizmas yra svarbiausia, bet nesvarbiausia veiklos ekonomikos rytis Europoje. Ir taip yra dėl to, kad sumažėjo turistų srautai į kitas vietovės. Sulaukėme daug turistų iš Kinijos ir Indijos, nors visos išlieka problema ir išlieka problemų dėl, e, šal, dėl infrastruktūros šalise, kur, kai tai yra vietovės už sostinės ribų nemažai mažų ir vidutinių įmonių e, veikia turizmo srityje ir kartais jos susiduria su problemomis, e, pavyzdžiui, kai met, kuomet joms tenka bendrauti su viešbučių grandinėmis. Mažos ir vidutinės įmonės yra svarbi darbo, svarbus darbo vietų šaltinis ES. Turime nepamiršti ir, ir kokybės, darbo kokybės standartų. Turi, turizmas turi būti siejamas su kokybiškomis paslaugomis. Taip pat Reikia nepamiršti, kokį poveikį mm, turizmui turi Europos mastų priimami sprendimai. Žinau, kad yra žalioji knyga turizmo klausimų Europoje ir integruota turizmo politikos strategija vykdoma ES mastu. Galniš. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Dvi pastabos. Pirmiausia, Aš manau, kad reikia kalbėti apie tam tikrą turizmo formą, kuri ir ypatingai praktikuojama rytuose ir e, dažnai matome, kad tokie turistai ir Madridą, ir Berliną, ir Ženevą paverčia chaosu. Aš tiesiog pateikiau tokį puikiai pažįstamą pavyzdį. Mano žmona yra Japonė ir jinai irgi susiduria, visur susiduria su tokiu reiškiniu. Dar viena pastaba. Jūs, ponė ministrė, labai teisingai paminėjote, kad iš rytų atvykstantis turistai Kinijos, Japonijos, Taivanio, tai yra tie turistai, kurie daugiausia žadantys yra kalbant apie apyvartą ir mastus. Bet didžiausia kliūtis, ir kalbu savo asmenės parties pagrindu, yra ta, kad tie turistai nesijaučia saugus Europoje. Dėl to, kad pavyzdžiui, jų lagaminai pavogiami stotise ar oro uostuose kartais juos apgauna e, oficialūs taksi automobilių vairuotojai, viešbučiuose susiduria jie su sukčiavimu ir panašiai. Tai aš norėčiau padėti ir patarti valstybėms narėms ir užbaigsiu jums leidus, ponė pirmininkė, kad reikia tokiems turistams sudaryti galimybės savo kalbą e, gauti, e, savo gimtąją kalbą gauti policijos paslaugas. Aš suprantu jūsų išsakytas mintis, bet jeigu visi kalbėsite, jeigu dvigubai viršysite pasisakymui skirtą laiką, tai ministro nebeišgirsite, nes jis nebeturės laiko atsakyti. Prašau. Prašau. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Visų pirma, sveikas. Norėčiau pasveikinti su ministru, norėčiau paklausti, kaip būtų galima susijęti judumo planus ir intermodalaus transporto planus, infrastruktūrų planus su tuo, kad net vietos uh, E, kuriuose lankosi turistai, yra sunkiai pasiekiamus. Pavyzdžiui, Italijos pietuose labai sunku keliauti. Tokią kelionę galime prie, netgi pavadinti košmarišką. Yra sakoma, kad kelionė pati jau yra atostogos. Ir turistams Italijos pietose keliauti yra tikrai labai sunku. Taigi, kaip visą tuos pažadus įgyvensite ir susėsite? Sì, buongiorno, signor ministro. Labą dieną. Pone ministrė, aš esu iš Taranto miesto, iš e, dar kito Italijos pietų miesto. Išklausiau jūsų pasisakymą, taip pat perskaičiau ir strateginį planą bei planą skirtą judumui. Norėčiau sureaguoti ir pasakyti, kad tikrai reikėtų daugiau dėmesio mažiau svarbios turinčioms vietovėms pietų Italijoje. Reikėtų bendradarbiauti su ekonominio vystimosi ministru, su ministru Guidį. Ir tikrai Taranto miestui reikėtų skirti daugiau svarbos, reikėtų taip pat propaguoti jo turizmą. Taigi reikėtų pamiršti, kad e, tas miestas buvo pramoninis miestas ir mes dar vis dar kenčiame nuo tos pramonės veiklos pasiekmių. Geriau reikėtų daugiau dėmesio skirti to miesto kultūriniam, istoriniam paveldai. Norėčiau Jūs paskatinti apsilankyti tame mieste, todėl kad yra daug projektų, kurie prasideda iš apačios ir eina į viršų, tikrai prasideda nuo paprastų piliečių. Tai yra tikri projektai, bet vis dėlto į tuos projektus, į tuos pasiūlymus nėra įsiklausoma. Jetzt ist Frau Wutzenberg dran. Ponia Bocenberg. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš tikiuosi, kad nekalbėsiu ilgiau nei numatyta man kalbėti. Aš esu iš Graikijos šalies, kuri nepaisant krizės vis tiek puikiai, sėkmingai išsilaikė turizmo srityje. Aš pritariu jūsų programai, puiku, kad turizmas tapo europiniu reikalu, nepriklausant nuo to, kad kai kurios valstybės e, nori autoritariškai valdyti šias sritis, dėl to, kad turi ilgą pakrantę ar turi salų savo teritorijoje. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama visų ES valstybių interesus į nacionalinę kultūrą. Taip pat svarbu reklamuoti Europos prekės ženklą. Tokiu būdu būtų skatinamas jaunimo turizmas Europoje, mūsų visame žemynė, būtent to europinio prekės ženklo pagrindu. Visai Europai turizmas yra labai svarbi ekonominės veiklos rūšis. Ačiū. Dar vienas klausimas, kurį užduosiu aš, ponė ministrė. Turizmas gali su, su, su, nužudyti patį turizmą, jeigu jo bus per daug. Taigi mes turime tvariai e, žvelgti šią sritį. Ir čia tvarumo elementas yra ypatingai svarbus. Puiku, kad kultūra ir turizmas yra siejama. 80 procentų turistų, kurie atvyksta į Berliną, atvyksta dėl mūsų istorijos ir kultūra yra istorijos dalis su juo glaudžiai susijusi. Ir taip pat, aišku, turizmo elementas čia yra labai svarbus, skatinant tvarų turizmą. Turi būti įmanoma keliauti ir traukiniu, ir dviračiais. Gal galėtumėte išsakyti savo pastabas apie tai. E, Norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams, kurie paprašė žodžio. Daugelis iš pasisakiusiųjų man netgi pateikė pasiūlymų, ne tik klausimų, tikrai labai naudingų pasiūlymų, tikrai juos atsižvelgsiu pirmininkaudamas. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad visi parlamento nariai iš įvairiausių frakcijų nori, kad turizmas, turizmo vaidmo sustiprėtų. Tikrai reikia negalvoti tik apie sprendimus, kurie priimami politikos rytyje, bet e, reikia informuoti visus politikus ir visų sričių atstovus apie turizmo e, svarbą. Atsiprašau, jeigu suklysiu ištardamas jūsų pavardę, bet žinoma, mano pavardę taip pat daugelis suklysta e, sakydami. Daugelis pasisakiusiųjų minėjo, kad reikia orientuotis ne tik į vieną atskirą valstybę, bet dirbti kartu. Žinoma, neturime pamiršti ir konkur konkurencijos. Na, konkurencija gali būti ir teigiamas dalykas. Galime, pavyzdžiui, e, propaguoti Europos prekės ženklą ir e, galime investuoti daug į kultūrą įvairiose srityse. Manau, kad vyresniųjų žmonių, seniorų turizmas taip pat gali būti labai naudingas ir pasitarnauti kovojant, mažinant sezoniškumą. E, buvo kalbama apie tvarų į turizmą. Manau, kad tikrai reikėtų išskirti parametrus, pagal, kurį apibrieš, pagal kuriuos apibrieštume tvarių turizmą. Tai yra susiję su tam tikromis apgyvendinimo struktūromis, pastatais, aplinka. Ir e, tai tikrai yra susiję ir su kokybinėmis investicijomis. Tvarusis turizmas. Uh, yra susijęs ir su žaliuoju turizmu. Žaliasis turizmas yra tvario turizmo e, dalis. Na, tai yra tikrai labai svarbi Europos turizmo e, dalis. Nereikėtų orientuotis tik į trumpalaikį turizmą. Nes e, tie, kurie, turistai, kurie atvyksta labai trumpam, nieko nevartoja ir panašiai, labai paviršutiniškai lankosi. Uh, Europoje tvarusis turizmas, e, kita vertus, yra susijęs su kokybė. Ir e, nauji e, turizmo sektoriaus subjektai turėtų orientuotis į kokybę, turėtų siekti kokybės, kraštovaizdžio kokybės, kultūros kokybės, turėtų propaguoti miestelių turizmą ir taip toliau. Manau, kad e, kalbant apie intermodalinį turizmą, na, toje srityje dar reikia dėti daug pastangų, reikia dar stengtis e, pasistengti pagerinti e, šią sritį. Mes visi esame užaugę keliaudami, naudodamiesi interrail bilietais, kai būdavo galima važinėti keliais traukiniais tuo pačiu bilietu. Bet tikrai reikėtų pasistengti kad ir nacionalinės politika atsižvelgtų į panašius projektus. Apie standartus jau kalbėjome ir e, manau, kad kalbant apie Europos prekės ženklą, reikia nepamiršti ir įvairovės. Ne, mes neturime mažinti įvairovės įvairovė ir mūsų nacionalinė kultūra traukia turistus turistas atvykstantis iš kito žemyno siekia susipažinti su ta įvairove. Nes skiriasi kalbos, skiriasi kultūra, skiriasi netgi skirtingas požiūris į turistą. Skirtingas būna, pavyzdžiui, svetingumo lygis. Žinoma, skirtybės reikia išlaikyti užtikrinant kokybę. Buvo taip pat paminėta, kad mes esame konkurentai. Na, ar mes esame konkurentai, jau gal geriau sakyti, buvome konkurentai. Mes Europoje turistams galime pateikti labai įvairią pasiūlą. Na, o jeigu tarp mūsų išlieka šiek tiek konkurencijos, tai yra tik teigiamas dalykas, taip yra skatinamas ekonomikos augimas. Daug buvo pasisakančių apie maršrutus, buvo paminėti garvežiai. Anderson minėjo šį klausimą. Manau, kad Pavyzdžiui, kalbant apie senus traukinius arba senas geležinkelių linijas, nereikėtų jų išmontuoti, galėtume panaudoti juos turizmo tikslams. Yra daugelį, daugelį mūsų valstybių panašių priemonių, panašių, tarkim, geležinkelio linijų ir vietoj to, kad tos geležinkelio linijos būtų išmontuotos, jos buvo panaudotos būtent turizmui. Ir e, to, tokios linijos, pavyzdžiui, trauktos į turizmo maršrutus, susijėtos su pėsčiųjų, dviračių, motociklų turizmu. Pavyzdžiui, JAV yra RUT 66 toks kelias, kuris ir traukia motociklininkus. Na, buvo daug kartų minėta, pavyzdžiui, Golnicht ir kiti nariai minėjo, kad mm, sau, ne, mm, yra kyla kliūtis. Kyla kliūtis, kai žmogus, tarkim, nesijaučia saugus. Uh, Na tai iš tikrųjų išeina iš šio komiteto kompetencijų ribų. Na tai yra susiję su pajėgumais pritraukti turistus. Kalbėjo apie tai ir dėl Lungren ir kiti nariai. Reikia pasitelkti skaitmeninimo mechanizmą per Schengeno erdvę Bet taip pat reikėtų supaprastinti ir turistinių vizų išdavimo procedūrą. Kaip pradžioje minėjau, e, Europa pritraukia daugiausiai turistų. Bet jeigu turistas nori atvažiuoti kažkur iš toli, jam reikėtų supaprastinti atvykimo procedūrą, jis neturėtų rautis plaukų, e, laukdamas vizos. Žinoma, suteikiant tokią turizmo vizą, e, reikėtų laikytis visų saugumo reikalavimų. Kalbant apie Italiją, na, ši tema, kurią išsakė kolegės iš Italijos, yra E, tikrai aktuali. Iš tikrųjų, 85 procentai turistų Italijoje vyksta į Romą ir piečiau nevažiuoja. 15 likusių procentų turistų važiuoja piečiau. Tai pritaikytina įvairioms šalims. Valstybės į kurias atvyksta daug turistų srautų, gali stengtis juos paskirstyti dar ir kitaip, išnaudodami, išnaudodamos potencialą. Aš tengiuosi investuoti ir į pietų Italiją, pavyzdžiui, Taranto mieste mes investuojame į nacionalinės archeologijos muziejų. Uh, Yra tokių miestų, kurie perėjo, tarkim, nuo pramonės prie kultūros ir būtent traukia turistus, e, e, kurie nori susipažinti su kultūros paveldu. Tvarų į turizmą taip pat minėjo ir kiti nariai, dėl, dėl ir taip, ir, ir taip toliau. Uh, narys Ušelį minėjo, kad turizmas skatina taiką ir tvarumą. Turizmas turi ir ekonominę vertę, bet taip pat yra susijęs ir su žiniomis. Turizmas yra susijęs ir su Europos pilietybės koncepcija. Taigi, žinios taip pat uh, E, kelia pasitikėjimą ir mažina nepasitikėjimą e, kitais žmonėmis. Reikia apsaugoti darbo vietas ir reikia daugiau dėmesio skirti Europos prekės ženklui. Na, tai yra tikrai viena iš e, kertinių nacionalinės politikos sričių. Reikia taip pat padėti mažoms saloms e, ir miestelių, miesteliams vystyti turizmą. Žinoma, reikia dėmesio ir šioms sritims. Taip pat baigdamas dar paminėčiau, kad šiuo metu galime remtis Lisabonos 195 straipsnių. Tai yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galėtume daugiau investuoti turizmo sektoriuje. Kozme programos e, fondai yra skirti mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms. Taigi remdamiesi galiojančiais Europos teisės aktais ir e, remdamiesi parlamento ir tarybos sprendimais galime tikrai dėti pastangas tam, kad turizmas e, būtų aukštos kokybės ir padėtų aukti Europos ekonomikai. Dėkoju. Ačiū. Dėkojame ministrui už tai, kad atvykote e, šią popietę į mūsų posėdį. Dėkoju už pristatymą, labai apgailestauju, kad skubate, turite pristatyti ir kitame komitete. Taigi dėkoju Jums dar kartą ir linkiu sėkmės pirmininkavimo metu. Ačiū. Wir könnten jetzt nicht die Kommission sprechen lassen, weil das bei der DDR auch nicht gemacht wird. Ja, ja. Das geht nicht. Ich habe es ihm aber erklärt. Ja, ja.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 Okay, der nächste Punkt ist Scrutiny. Taigi kitas darbo tvarkės punktas. Europos komisijos pranešimas apie komisijos įgyvendinimo galiojimų vykdymo tikrinimą komiteto procedūra. Ši tema yra svarbi. Reikėtų padaryti įžanginę kalbą, dar ir todėl, kad turime daug naujų kolegų. Šiandieną e, Prie mūsų prisijungė mobilumo ir transporto generalinio direktorato atstovas ir jis mums pristatys normas, kuriuoms yra taikoma ši procedūra. Pone Hertuk, prašau. Taigi kartuoju, šis klausimas yra sudėtingas. Europos parlamentas turi teisę vykdyti kontrolę ir pasinaudoti veto teisę. Jeigu parlamentas nepritarė komisijos pasiūlymui, gali jį atmesti dėl trijų priežasčių. Tylaus prašau. Visų pirma, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, siūloma priemonė išeina už komisijos kom kompetencijų ribų arba jeigu priemonė nesuderinama su teisinio pagrindo tikslais, arba jeigu nesilaikoma proporcingumo ir subsidiarumo principo. Dėl šių trijų priežasčių galima atmesti pateiktą pasiūlymą. Veto teisę reikia pasinaudoti per tris mėnesius. Taip pat buvo nustatytos specifinės datos, e, laiko terminai, kurie buvo išvardyti sekretoriato išplatintame e, naujienlaikraštyje. Na, o kalbant apie šiandienos priemonę, data, iki kurios reikia imtis veiksmų, yra rugsėjo 15 diena, taigi prašau iki rugsėjo 15 dienos būtinai susipažinkite su šiuo dokumentu. Ir iki tos datos reikia iš kiekvienos frakcijos atsiųsti elektroninio pašto žinutę, kurioje būtų įvardinta, dėl ko teisės aktas netitinka galiojančių normų. Ir tada būtų galima parengti rezoliuciją, kuri, dėl kurios reikėtų balsuoti plenarnės sesijos metu spalio mėnesį. Tai yra svarbios datos ir jeigu mes jų nesilaikysime, parlamentas negalės sureaguoti. Kai kurie pasiūlymai, komisijos pasiūlymai yra dar rengiami ir jų datos yra nukeltos. Taigi mes džiaugiamės, kad komisija mums suteikė šiek tiek daugiau laiko. Kokios tai yra priemonės? Dvi priemonės yra geležinkelio srityje, tai yra techninės e, priemonės, kurios yra susiję su sąveika e, ir e, neįgaliaisiais asmenimis. E, Tai svarbu, nes jeigu šių problemų neišspręsime, galime susidurti su problemomis ateityje. Taip pat yra dar vienas dokumentas, kuris yra skirtas riedmenims. Ir dėl šio teisės akto gali kilti problemų užduodant licenzijas. Praėjusios kadencijos metu buvo iškelia problemų susijusių su polsio laikotarpiu e, ir dėl to ne, buvo netgi atimamos licenzijos. Taip pat yra dar vienas aktas skirtas aviacijai ir dar vienas dokumentas, kuris yra skirtas jūrų politikai, yra siūloma į pasinaudoti laivų stebėjimo sistemą. Taigi matote, kad apimame įvairius, įvairias transporto sritis. Taigi yra, yra tokie e, pasiūlymai. Dabar suteiksiu žodį ponė Jėger, e, komisijos atstovė, ir po to tęsime diskusiją. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami e, parlamento komiteto nariai, man garbė ir tikrai malonu būti čia. Kaip matote, šiandien komisija atstovauja daugybė žmonių, nes aš neapsimesiu, kad aš išmanau visas techninės detalės e, šiame dokumente, todėl mes visi čia esame, kad atsakytume į jūsų klausimus, kad informuotume jūs apie visus svarstomo pasiūlymo etapus dėl komisijai suteiktų gyvendinimo galių. Norėčiau pridurti dar porą dalykų, kalbėdama jūsų komitete jog kalbame apie deleguotusius ir įgyvendinimo teisės aktus pagal 290 ir 291 Lisabonos sutarties straipsnius. Kaip žinote, egzistavo 2009-2010 metų e, e, dokumentas ir deleguotieji ir gyvendinimo teisės aktai. Tai reiškia, kad jūs E, suteikėte galės komisijai keisti kai kuriuos teisės aktus, e, papildyti tuos teisės aktus arba panaikinti nereikalingus tų teisės aktų aspektus. Ir jūs ir taip žinote, kad įstatymų leidėjas tai yra jūs, nesate priverstas ar įpareigotas suteikti tas galės komisijai. Tai yra galimybė jums, kad jūs ir taryba. Mm, neturėtumėte didelio darbo krūvio, nes paprasta e, procedūra paprastai užtrunka iki dviejų metų ir jeigu, e, jeigu teikiamas visas paketas teisės aktų, kaip visi esame patyrę, ta procedūra būna dar ilgesnė. Todėl įstatymų kuriejai nusprendė suteikti galės komisijai atlikti detalų į administracinį ir techninį darbą susijusi su teisės aktų, es teisės aktų įgyvendinimu arba atnaujinimu. Taigi teisiškai kalbant, jūs esate, jūs turite pasirinkimą ir e, turite visas teisės tas galės pasilaikyti savo, bet kadangi jūs mus įgaliojate tai daryti ir sutikite mums tokias galės, mes tai primame kaip garbę ir jas įgyvendiname. Uh, Kalbame apie teiste, įstatymų leidybos aktus, tačiau deleguotai teisės aktai negali liesti konkrečių priemonių, kaip jau sakiau. Tie, tos galios apima tik tai esminius teisės akto aspektus ir galima tik pakeisti ar papildyti Mm, pirminį teisės aktą ir nurodyti, ką valstybės narės privalo daryti, kad užtikrintų to teisės akto įgyvendinimą. 290 e, ir 291 straipsnis ne, nesidubliuoja ir nėra e, patvirtinto įgyvendinimo teisės aktų apibrieš, patvirtintos įgyvendinimo teisės aktų apibriešties. Kaip žinote, valstybės narės yra atsakingos už tų teisės aktų įgyvendinimą, tačiau kai e, patvirtinam, kaip tas e, teisės aktų gyvendinimas turi vykti laikantis tam tikros patvirtintos vieningos procedūros, už tai yra atsakinga komisija. Taigi, jūs patikite galės komisijai tik dėl tam tikrų aspektų, kai kalbame apie labai sudėtingų teisės aktų, taip pat dėl kai kurių produktų teikimo į rinką, kai kurių finansinių aspektų keitimo. Tai yra, nėra esminiai, pamatiniai teisės aktai. Ir jūs patys apsisprendžiate savo nuožiūrą, kokias galės suteikėte komisijai ir kaip paskelbta teisingumo teismo sprendime yra tikimybė, išlieka galimybė, kad bus padarytos kai kurios klaidos. Aš nekalbėsiu apie. Norėčiau pakalbėti apie komitologiją, kai kas iš jūsų dar prisimenate tą dalyką. Kaip žinote, jūs turėjote labai um, ribotas galės su Paskui tos galios buvo išplėtotos ir komisija patvirtina tas priemonės. Deleguoti suteikus komisijai e, galės e, dėl deleguotojų teisės aktų, jūs, kaip puikiai žinote, pirmininkė, išlaikote teisę pasipriešinti komisijos veiksmam arba juos atšaukti. Tai yra, jūs vienašališkai galite atsijimti mums komisijai suteiktas galės bet kuriuo momentu. Vėlgi, jūs išlaikote kaip įstatymų leidėjas galimybę ir galės atsijimti iš komisijos suteiktas galės. Ir ta komitologijos procedūra dar taikoma, kai, remiantis kai kuriais e, juridiniais pagrindin, pagrindais. Ir MUV direktorate mes e, esame atsakingi už 50 teisės aktų ir dabar jau esame patvirtinę du deleguotusius teisės aktus ir dar mūsų laukia apie 50 teisės aktų, kuriems taikoma. Mm, peržiūra bei Prahos procedūra. Mes kalbame apie tikrinimą išlygą taikomą tiems teisės aktam. Nenorė, daugiau nebekalbėsiu, bet kaip jūs norite, e, norite, kad mes kiekvieną po vieną tą teisės aktą išnagrinėtume po vieną. Pradėkime. Geležinkeliai. Mm, pristatau Jums komisijos reglamentą dėl e, saveikumo techninių specifikacijų, dėl galimybės naudotis bendrijos geležinkelių sistema, galimybių naudotis e, bendrijos geležinkelių sistema e, asmenims su negale peržiūrėti, patikrinti šį teisės aktą reikia iki 2014 e, spalio 10. Reikia peržiūrėti taip pat ir aspektus susijusius su riedmenimis. Tai, ką aš jums pasakoju, yra nieko nauja. Mes tikriname techninius parametrus susijusius su riedmenų saveikumu tačiau tas teisės aktas padės mums pasiekti platesnių politinių tikslų, tai yra taip pritrauksime daugiau žmonių į geležinkelių sistemą ir žmonės su negale įgis daugiau galimybių naudotis traukinių stotimis ir traukiniais. Yra techninių priežasčių, kodėl taip kaip tai daroma, reikia atsižvelgti į technologinius technologijų pažangą ir apriepties išplėtimą. Tai yra transeuropinių tinklų projektą kalbant apie techninių specifikacijų įgyvendinimą, reikia pasakyti, kad e, šios suties teisės aktas, aktai yra prastai, nenusekliai gyvendinami valstybėse narėse ir kad valstybės neinvestuoja į prieinamumo didinimą. Lėšos tam skirtos yra numatytos Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje ir AS jų, jų riboto judumo as, asmenims bus užtikrintos didesnės, bus užtikrintos didesnės galimybės. Kaip jau sakiau, tai susijęs tik su techniniu reikalavimu derinimu. Valstybės narės privalės parengti nacionalinius įgyvendinimo planus ir, ir taip pat skirti reikalingus išteklius, e, skirtus kliūčių geresniai prieigai šalinimui. Kaip vyko peržiūros procesas? E, E, erai Europos geležinkelio agentūrai buvo sutikti galiojimai čia. E, porą metų dirbo darbo grupė su visų šalių e, nacionalinėmis institucijomis, taip pat su vartotojų, naudotojų asociacijomis, su Europos asmenų su negale forumu. 2013 buvo patikti pasiūlymai ir dėl techninių specifikacijų buvo balsuojama geležinkelių klausimų komitete 2014-aisiais. Tai tiek, norėjau Jums pasakyti, čia mano įžanginė kalba, o dabar esame pasirengę atsakyti į Jūsų visus galimus techninius klausimus. Ich finde doch, die nächsten machen Sie auch noch, sonst äh, dauert es. Kągi, galbūt jūs galėtumėte pristatyti visus klausimus, o mes po to sureaguosime į visus, visas tas rytis. Ačiū. Taip ir ketinau padaryti, bet tiesiog norėjau suteikti galimybę ir jums užduoti klausimus. Kita priemonė irgi susijusi su geležinkeliais, tai yra techninės specifikacijos dėl su, saveikumo susijusio su pakeitimų dėl, pakeitimais dėl riedmenų ir triukšmo subsist, pasistėmis. Čia tiesiog e, bandymas e, pasirūpinti, kad valstybės narės netmestų riedmenų triukšmingumo e, nuostatų. Šią peržiūrą ketiname reikalavimus suderinti, kalbant apie kontroversiškus didelio greičio riedmenis, jų skleidžiamą triukšmą Visos triukšmo vertės buvo peržiūrėtos ir sumažintos dabartinėme sprendime, jeigu technologiškai ir ekonomiškai jos buvo pagrįstos. Ir vagonai, ir lokomotyvai, ir taip pat e, tarpmiestiniai autobusai, jų triukšmo vertės irgi buvo sumažintos, įtraukta į tai pačius e, aršiausius triukšmo šaltinius buvo bandoma. Yra kelios valstybės narės, kur triukšmo klausimas yra politinis klausimas. Vieną iš jų, Maiklai, jūs puikiai pažįstate ir žinote. Ir tai irgi gali tapti politinių klausimų. Mes norime to išvengti, turėdami daug technologinių žinių ir specifikacijų apie šią sritį. Taip pat buvo tam numatytos lėšos ir per pešiūros procedūrą ERA pasiūlė daug ribinių verčių, bet galiausiai buvo konsensuso pagrindu, buvo apsispręsta, buvo įsteigta darbo grupė ir komisija džiaugiasi eros darbo grupės veikla. Ir galiausiai agentūros rekomendacija dėl triukšmo mažinimo buvo visapusiškai patvirtinta. Ir mes tikimės, kad transporto komitetas pasitelks iš, išimti, iš, išminti ir taip pat pritarstoms specifikacijoms galiausiai. E, laivų monitoringo sistema. Čia koks priemonės tikslas yra atnaujinti trečiąjį techninį priedą. Bet IM direktyvos priedą. Čia yra tos ir ties ekspertas, jisai galės plačiau apie tai papasakoti. Ir mes norėtumėme pakeisti, pasitelkdami operatyvinę patirtį, Europos jūrų informacijos e, tinklo pateiktą informaciją. Norime pasiūlyti techninę priemonę, pagal kurią būtų paaiškintas e, tas priedas ir numatyti geresni saugos ir saugumo standartai šioje srityje. Yra ir kitų aktualių klausimų, kurie leistų veiksmingiau panaudoti investicijas ir ieškoti geresnių techninių sprendimų. Šioje sistemoje taip pat siekiame išvengti dubliavimo tam, kad sistema būtų ko galima efektyvesnė. Štai tiek būtų dėl stebėsenos sistemos, o dabar periname prie rimtų pažeidimų klasifikaciją. Kalbame apie sąjungos taisyklės. Kodėl tai, tai darome? Kaip sakiau, situacija vėl ta pati. Tas laikotarpis dar neprasidėjo, nes laukiame vertimų prieš nusiusdami tekstą Europos parlamentui. Kaip žinote, dabar uh, turime pirmiausia pateikti visas kalbinės versijas ir šios priemonės tikslas yra rimtų pažeidimų kategorijas nustatyti. Mes norime suderinti įgyvendinimo praktiką. Pagrindinis tikslas pasirūpinti, kad vairuotojai būtų vienodai traktuojami visoje Europos Sąjungoje, kai susiduria su patikrinimais ir kai, jeigu pažeidžia bendras Europos Sąjungos taisyklės. Šio čia pagrindinis tikslas yra nustatyti bendras e, ES taisyklių pažeidimų kategorijas ir atsižvelgiant į padarinių saugumų ir panašiai. Tokiu būdu būtų daugiau teisinio aiškumo įmonėms ir užtikrinama sąžininga konkurencija tarp jų, taip pat daugiau aiškumo e, vykdytojams, e, kontroliuojantiems e, pareigūnams. Yra tam tikrai daug svarių priežasčių ir dabartinė e, praktika yra grindžiama atitinkamomis gairėmis, visais e, ekspertais buvo konsultuotasi ir mano sąraše paskutinis punktas, pirmininkė, po kurio ir baigsiu savo pasisakymą, yra procedūra susijusi su oro eismo kontrolierių licencijavimo ir sertifikatų. Čia tikrinimo procedūra tokia pati, ji dar nepradėta dėl lingvistinių problemų, vertimų dar neužbaigtų. Mes turime išversti peržiūrai visas kalbas prieš persiūsdami jums. Taip pat čia bandome sukurti bendrą licencijavimo sistemą visiems oro eismo kontroliuo, kontroliuotojams ES, nes tai yra labai svarbi oro ne, erdvės kontroliavimo sistemos dalis. Reikia atsižvelgti techninius reikalavimus, administracinės procedūras susijusias su eismo, oro eismo kontrolieriais ir taip pat e, koks čia šios priemonės kontekstas. Oro navigacijos paslaugų nuostatose numatyta, kad Personalas turi būti, turėti aukštas kvalifikacijas, ypatingai oro eismo kontrolieriai, e, kurių kompetencija atskleidžia jų turimos licenzijos, kurios yra išduodamos laikantis reglamente numatytų reikalavimų. Licencija turi būti numatytos oro eismo paslaugos, kurias kompetentingai gali teikti oro kontroliuotojas kontrolierius, taip pat yra numatytos kontrolieriaus bazin, numatyti baziniai įgūdžiai ir taip pat tai, kokia kompetitinga institucija yra išdavusi tą licenciją. Tokiu būdu mes manome, kad eismo srautų ore valdymas bus efektyvesnis. Ir dar vienas dalykas, mes esame parengę papildomas ehm, techninio aptarnaimo ore specifikacijas Ir e, esame čia pasirengę dabar atsakyti visus jums iškylančius klausimus. Ačiū, pirmininkė. Und äh, jetzt haben wir das Wort. Ich fange an. Na tai dabar žodis mums, Van de Kamp. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą informaciją ir ją pagirti, pagirti komisijos atstovę. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad apskritai tai visos problemos gali slėpėti smulkiose detalėse. Ir Žinome, kad e, kartais kyla problemų su taisyklėmis. Mes daug taisyklių sukūrėme, tarkim, direktyvose arba reglamentuose. Na ir e, po to dar e, tiems dokumentams ruošiame, pavyzdžiui, deleguotusius arba įgyvendinimo aktus. Jeigu mes, tarkim, komentuojame tuos deleguotusius arba gyvendinimo aktus, Tai turime daryti laikantis tam tikrų, laikydamės tam tikrų formalumų. Turėčiau vieną klausimą su tuo susijusi. Visų pirma, kalbant apie neįgaliųjų galimybę naudotis geležinkelių transportu. Kodėl jie gali naudotis tik e, traukiniu, kodėl neturėtų galimybės naudotis ir visais kitais, visomis kitomis transporto priemonėmis. Kiek tai kainuoja komisijai? Buvo paminėta, kad e, visos išlaidos yra padengiamos, bet aš manau, kad iš tikrųjų didžiąją dalį tų išlaidų turės valsty... padengti valstybės narės. Žinoma, neįgalėjai asmenys privalo galėti laisvai judėti. Mano manimu, jeigu e, primesime visas šios išlaidas valstybėms narėms, e, sulauksime pasipriešinimą. Na, o taip pat kalbant apie traukinių keliamą triukšmą. Jeigu mes pasitelksime šias priemonės, išspręsime problemą visiems laikams, e, Ar galbūt yra dar kitų problemų, kurios yra susijęs su, susijęs su traukinių triukšmu? Žinoma, būtų labai gerai, jeigu išspręstume visas problemas susijusias su triukšmu būtent šiuo vienu reglamentu. Taip pat norėčiau paklausti, koks buvo konsultacinio, kokia buvo konsultacinio organo ties AINOIS nuomonė šiuo klausimu. Na, o taip pat kalbant apie pažeidimus Manau, kad pasiūlymas yra tikrai labai geras. Bet norėčiau sužinoti, ką komisija mano apie Prancūzijos ir Vokietijos sankcijas. Žinome, kad šios sankcijos yra taip pat susiję ir su socialiniu dempingu. Kai kuriuose valstybėse narėse skiriamos didžiulės sankcijos šiuo atveju. Žinoma, jeigu visos 28 valstybės imsis šių priemonių, bijau, kad galbūt daug e, į priekį nepažengsime. Na, o dabar baigdamas pasakysiu, kad kalbant apie oro transportą, mes daug kalbame apie darbuotojų kvalifikacijas aviacijoje. Bet jeigu, tarkim, kyla sveikatos problemų, ką tokie darbuotojai turėtų daryti? Ar ir tai yra apimta šiuo reglamentu? Dėkoju, ponas Hertik. Dėkoju. Dėkoju už šios priemonės pristatymą. Mes parlamento nariai kartais e, sunkiai galime įsigilinti į detalės, į smulkmenas. Komisija, manau, labai gerai padirbėjo. Turėčiau klausimus dėl dviejų direktyvų. Visų pirma, dėl laivų transporto stebėjimo, dėl laivų judėjimo stebėjimo. Norėčiau paklausti, kokia galėtų būti pridėtinė šių pakeitimų pritaikymo vertė ir kiek šie pakeitimai kainuotų. Antras klausimas. Šis klausimas yra susijęs su tuo, apie ką diskutavome šį rytą ir vakar. Ši tema tikrai svarbi, tai pabrėžė taip pat ir pirmininkas Kram. Norėčiau išsiaiškinti, ką būtų galima dar padaryti komisijoje, kokiu priemonių būtų galima imtis kitais mėnesiais, kitais metais, stengiantis sumažinti garso taršą, kuris, kuri atsiranda iš e, geležinkelio, iš traukinių. Dėkoju, Gezina Meister. Dėkoju. Mes visi žinome, kad šie deleguoti ir įgyvendinimo aktai turėtų palengvinti parlamento narių e, užduotis. Na ir parlamento ir komisijos galių pasidalymas numatytas Lisabono sutartyje. Kalbant apie jūrų transportą ir priemonės, priemonės, kurios yra skirtos būtent šiam transportui, norėčiau sužinoti, kaip būtų galima pagerinti keitimąsi duomenimis ir kaip būtų galima užtikrinti duomenų apsaugą. Taip pat, kalbant apie neįgaliuosius asmenis, norėčiau paklausti, iki kada bus pritaikyta ši priemonė ir ar ši priemonė bus taikoma viso, visur, visose valstybėse narėse, visose atkarpose. Nes e, tikrai reikėtų, kad visi galėtų naudotis e, šiomis paslaugomis. Dažnai vagonai nėra pritaikyti negaliems asmenims. Ir norėčiau paklausti būtent dėl tos priežasties ar tai bus pritaikyta, šis reikalavimas bus taikomas visur ir ar tai bus finansuojama iš Connecting Europe Facility. Taip pat, kalbant apie kontrolierius, Reikėtų pasakyti, kad mane nustebino tai, kad Net apie neštumą reikia informuoti darbuotoją e, ir yra nustatyta iki kada. Na, tai iš tikrųjų nėra lyga. Mane tai nustebino. Taigi įdomu, kaip turėtų būti taikomos, taikomi šie reikalavimai. Ir norėčiau paklausti, kaip šie reikalavimai būtų taikomi ir kontrolieriams. Marija Kilonen. Dėkuoju, pirmininkė. Mane domina tie patys klausimai, kuriuos minėjo pirmasis kolega oro transporto kontroliuotojų sveikatos klausimai. Kada pabūsime ir suvoksime, kad e, reikėtų pasidomėti, kokio, kokios sveikatos yra žmonės, kurie kontroliuoja oro erdvę. Taip pat šiomis dienomis mes dažnai kalbame apie galimybę naudotis įvairių transporto rūšių priemonėmis. Ir neįgalus žmonės turėtų galėti naudotis visa, visomis transporto priemonėmis. Kaip mes vis dėlto priversime valstybės narės imtis veiksmų tam, kad atsižvelgtų ir į šiuos reikalavimus statydami stotis ir uostus. Nes ne visada uh, yra užtikrinta, tarkim, neįgaliojo vežimėlėje prieiga ir galimybė patekti į traukinį. Dėkuoju. Pone pirmininkė, jei teisingai supratau, Europos komisija turi galimybę įtraukti, dalyvauti su parlamentu metu rengiant deleguotusius teisės aktus ir įgyvendinimo priemonės. Ar jūs apie tai kalbėjote? Nes e, aš ne iki galo supratau. Ar tikrai Europos komisija rengėsi e, įtraukti parlamentą į deleguotųjų teisės aktų rengimą ir gyvendinimo priemonių rengimą. Antras klausimas, daug bendresnis, kaip MUV e, generalinis direktoratas re, e, rengėsi bendradarbiauti su kitais direktoratais, nes šiandien transporto sektoriaus klausimai apima daugybę kitų sektorių - aplinkosaugą, klimato kaitą, energetiką, kitus direktoratus. Kaip užtikrinamas tas uh, bendradarbiavimas Ir aš norėčiau konkrečiai išgirsti, kokie, kokius pranašumus siūlo e, saveikumo, kokius te, saveikumo užtikrinančios technologijos siūlo pra, galimybės kovoti su triukšmu, decibelų mažinimo aplink, aplinkoje. Aplink, ir kokia, pavyzdžiui, naujausia technologija padės sumažinti geležinkelio keliamą triukšmą ir kokiamis technologijomis, kokius metodus technikas rengiamasi panaudoti šioje srityje ir kokius pasiūlymus komisija rengiasi teikti, bei taip pat kokias priemonės siūlyti, kad būtų galima tų tikslų pasiekti. Jetzt Peter Lundgren. Dėkuoju. Peter Lundgren. Dėkoju pirmininkė. Aš turėčiau klausimą apie saveikumą ir galimybę naudotis ir patekti į traukinius. Kodėl mes kalbame apie geležinkelius, e, būtent kalbėdami apie šią procedūrą, juk reikėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems, visoms transporto rušims. Na žinoma, aš e, nenoriu mažinti prieigos. Bet ar ES tai turėtų nuspręsti, o gal valstybės narės? Kalbant apie riedmenų keliamą triukšmą, norėčiau sužinoti, e, e, kokia nuomonė buvo išsakyta ties Ainois posėdžio metu ir kokių priemonių komisija imsis mažindama redmenų keliamą triukšmą. Kalbant apie laivų eismo stebėjimą, man taip pat kyla klausimas, kokia būtų šio pasiūlymo pritinė vertė, kiek jis kainuotų ir ar ruošiant šią priemonę buvo pastarta su suinteresuotaisiais asmenimis. Ir Taip pat koks ryšys su carbon sharing ir kaip bus užtikrinta, kad duomenys, surinkti duomenys bus patikimi. Taip pat dar norėjau pasakyti ir oro eismo kontrol, kontroliavimą, kontroliuotojus. Pavyzdžiui, parašyta, kad e, toks darbuotojas turi informuoti instituciją, jeigu e, laukiasi. Ir tai turi padaryti laiku. Bet iš tikrųjų ne visada galime tuo pačiu metu sužinoti, kad laukiamės. Na taip pat e, tai pasakytina ir apie vaistų klausimą. Taigi, tiek noriu pasakyti. Sí, gracias. Sí, gracias, presidente. Sí, um, yo quería... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už sutiktą informaciją apie e, tai, pasiūlymus pagal komitologijos procedūrą noriu pasakyti, kad kartais, kai pasikeičia biudžetas arba e, išteklių tam tikrai sričiai, pavyzdžiui, triukšmo mažinimui, perskirstimas taip pat, kai perskirstomos lėšos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai, turime užtikrinti, kad galėtume pasitikėti vieni kitais, kad komisija ne, neveiks slapta už parlamento nugaros, ypač kai, gali, kai, kai išteklių perskristimas yra grindžiamas politiniais kriterijais. Noriu paklausti, apie kokius laikotarpius ir terminus kalbame kai svarstome tuos sprendimus, minėjote laikotarpį, dviejų metų laikotarpį, bet kiek vidutiniškai užtrunka, kol toks sprendimas priimamas? Noriu paklausti, vidutiniškai per kiek laiko tokie sprendimai yra parengiami? Svarbu dirbti su valstybėmis narėmis, bet taip pat ir su vairiomis agentūromis susijusiais e, veikėjais, e, interesų organizacijomis, pavyzdžiui, sertifikuojant darbuotojus, tarkim, lėktuvų pilotus. Taip pat, jei darbuotoja e, tampa neščia, tai problemų nekelia, tačiau darbdaviui svarbu. E, žinoti, kokios procedūros galioja ir egzistuoja, kad būtų galima pritaikyti reikalingą medicininę procedūrą prireikus ir nedelsiant. Turiu klausimą komisijai. Kodėl per, peržiūrima, per, žinau, kad peržiūrėta ankstesnė direktyva, kodėl ta redaguota ankstesnė direktyva buvo atšaukta 2011 metų triukšmo direktyva, ar ji bus uh, anuliuota? Man atrodo, kad e, jeigu bus anuliuota vėlesnė direktyva, tai ankstesnė ims galioti. Aš nesuprantu, kodėl taip e, elgiamas, nes atrodo, kad kai kurioms valstybėms narėms iškilo problemų įgyveninę tą naują direktyvą. Ponas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, kolegos, kalbėsiu trumpai. Norėjau užsakyti keturis pastebėjimus ir, ir visus juos jau e, paminėjo kiti kalbėtojai. Bet norėčiau išsakyti vieną bendrą horizontalaus pobūdžio pastebėjimą, kuris mano galva yra tikrai labai svarbus. Noriu padėkoti už tokį išsamų komisijos patiktą paaiškinimą ir papildomą detalę informaciją apie atskirus pasiūlymus. Tačiau mano pastaba e, taikytina visiems komentarams, tai poveikio vertinimas. Aš būčiau, e, aš tikėjausi poveikio vertinimo pristatymo pradžioje, bent jau trumpai būtų galima pristatyti ar poveikio vertinimas įvertintas. Aš suprantu, kad yra komitologija, kad kalbame apie techninio pobūdžio priemonės, bet vis dėlto ar direktoratas įvertino tą poveikio vertinimo ataskaitą ar kažkokią valdybą. Ar buvo tokių, ar buvo tai atlikta. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi informacija ir kad faktas, kad tai buvo padaryta, labai daug ką pasako. Taigi na, būtų naudinga, jeigu gautume papildomos informacijos apie tai, bet manau, kad tai ateityje turėtų tapti įprastinė tokio darbo dalimi turėtų lydėti tokias priemonės, kurios automatiškai turėtų būti pristatoma. Abejonė. Aš abejoju, jeigu mane įtikins, kad taip nėra, tai puiku. Dėl pažeidimų, pažeidimai priskirtini techninio pobūdžio priemonėms. Man tai kvepia tokio didesnio poveikio, platesnio poveikio mm, išvadomis, bet tiek būtų pirmininkė. Dominik Rikė, dabar čia. Merci, monsieur le Ponas Rikė, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau komisijai užduoti du bendro pabudžio klausimus ir vieną specifinį klausimą. Pirmiausia, sužvelni tai, ką sakė kolegė Daly. Šis komisijos, ši komisijos taikoma priemonė Ar tai yra noras seniems ir naujiems parlamento nariams paaiškinti, kas yra komitologija, kad daugiau apie tai nereiktų kalbėti, ar komisija ketina reguliariai atvykti į mūsų komitetą ir pristatyti komitologijos aktus. Štai tokį klausimą aš norėčiau irgi užduoti kartu su ponia Daly. Ar tai bus reguliari komisijos e, taikoma praktika? Jeigu taip, tai ir labai sveikintina, tai yra naujas dalykas. Antroji pastaba irgi bendro pobūdžio. Pagal komitologijos procedūrą, bazrai, vertinant visus jūsų pristatytus tekstus, čia yra daug įvairių dalykų. Yra deleguotojai arba vykdymo aktai Tai yra kalba, kalba eina apie tos tekstus, dėl kurių buvo neseniai balsuota. Ir yra koreguojamas ankstesnis tekstas arba to teksto priedai. Na ir tais atvejais, kai tekstas yra koreguojamas, viskas yra šiek tiek kitaip. Taigi mes norėtumėme žinoti, nors komitologija yra senai taikoma procedūra, tiesiog ar teksto ir teksto uh, priedo koregavimas yra tas pats, kalbant apie, ši, tarkim, 2006-2007 metų teisės aktus. Na ir dar vienas klausimas, kuris mane labai domina. Tai yra modifikavimo, keitimo procedūra ir keičiasi, pavyzdžiui, keičiamos triukšmo ribinės vertės. Taigi, kai bus vykdomas tas komitologijos tekontologijos procedūra ir ar naujosios triukšmo vertės, kurias siūlo komisija pagal komitologijos procedūrą, bus naudojamos, kalbant apie finansavimą infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai, mažinant, su tikslu mažinti triukšmą. Ar tai leis e, įgyvendinti tas vertes, nors tam prieštarauja valstybės ir tam tikrai suinteresuoti asmenys. Ir ar tas e, finansavimas irgi bus skiriamas tam tikslui, finansavimas pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Ar tam bus skir skiriamos lėšos, nes kai mes čia balsuojame, nėra numatytos jokios konkrečios vertės ir uh, kai koreguojamos specifikacijos, ar po to atitinkamai yra pakoreguojamas ir teisinis e, tekstas. Ačiū. Aš irgi dar e, norėčiau užduoti klausimą. Ponas Teličkas sakė, kad tai yra techniniai pakeitimai ir Komisija, na taip, gali tą padaryti pati savaime. Mes priemėme sprendimą, kad techninių pakeitimų mes šiandien tvirtinsime, tačiau e, pateikime pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie neįgaliųjų prieinamumą prie tam tikrų mm, transporto priemonių. Taip, labai svarbu, kad stotyse būtų numatyta galimybė negalėsiams patekti į transporto priemonės. Aišku, per naktį tas nėra padaroma ir kaip tai yra daroma, pavyzdžiui, geležinkelių srityje. Berlyne, tarkim, buvo numatytos priemonės e, įtraukinius įstumti vežimėlius, vaikų vežimėlius. Jeigu žmogus sėdi neįgaliųjų vežimėlį, reikalingas kitas žmogus, kuris jį e, įstumtų į traukinį. Taigi, 140 ant 210 metrų. Toks turi būti to, tokio, tokios to įrenginio tokie matmenys. Ir aišku, pagal senąją struktūrą galima būtų sakyti, kad tokios erdvės gal ir neįmanoma numatyti 130 metrų, gal būtų įmanoma. Taigi tiesiog man įdomu, ar tie siūlomi standartai įgyvendintini yra. Dabar triukšmas. 10 milijonų pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė buvo numatyta triukšmo mažinimo tikslui. Galbūt tai padės žmonėms, kurie gyvena pirmame aukšte, bet ne tiems, kurie gyvena aukščiau. Mes žinome, kad triukšmas stiprėja, nes yra atotranka. Atotranka nuo triukšmą mažinančios sienos ir mes visi puikiai žinome, kad su triukšmu reikia kovoti šaltinio vietoje sukėlėjo vietoje. ES teisės aktuose kalbama tik tai apie infrastruktūrą, nors tai kainuoja daugiau ir sudėtinga, kur kas sudėtingiau to pasiekti. Taigi, kaip ir tiesa, kad egzistuoja techninių galimybių sumažinti triukšmą šaltinio vietoje, ypač kalbant apie geležinkelius. Berlyno technikos universiteto profesorius pateikė puikaus darbo rezultatus ir parodė, kad tos lėšos, kurios buvo panaudotos, kurios buvo skirtos. Jos nebuvo panaudotos infrastruktūrai, bet riedmenims, būtent triukšmo sukėlėjui. Kalba eina apie 10 milijardų, jeigu būtų 10 milijonų, jeigu bent jau pusantro milijono būtų skiriama tam, kad riedmenys būtų aprūpinti e, atitinkamomis padangomis, sumažinančiomis triukšmą. Tai būtų apčiuopiamas rezultatas. Na ir aš tikiuosi, kad čia susitarimo pasiekti e, nebūtų sudėtinga. Jetzt haben Sie das Wort. Ja, danke schön. Um, thank you very much, Mr. Chairman. With all my willingness and all our technical... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir turėdama ne, nemažai e, tų techninių žinių ir daug noro, kažin ar per minutę galėsiu atsakyti visus e, jum, man užduotus klausimus, bet pasistengsiu ir pradėsiu nuo tų horizontaliųjų klausimų, po to kolegų paprašysiu pagalbos. E, Pirmiausia, dėl reguliavimo, dėl, dėl praktikos atsiskaityti apie komitologijos procedūrą. Aš esu politikos koordinavimo ir saugumo direktori ir tikrai mes su savo, su kitomis tarnybomis esame visuomet pasirengę atvykti ir papasakoti apie komitologiją. Nemanau, kad tai bus reguliari praktika, nes jūs spręsite kur kas svarbesnius politinius klausimus, Tačiau jeigu tik tai būtų noro ir jeigu jūs išsakytumėte tokį pagidavimą, mes tikrai atvyksime. Dabar kalbant apie darbo metodą, Karima uždavė šį klausimą, ar mes ketiname įtraukti Europos parlamentą labiau. Čia yra labai aiškios taisyklės apie konsultacijas su ekspertais ir mes žinome, laikysimės tų taisyklių šimtų procentų. Taigi turime e, konsultuoti su visais ekspertais ir turime 40 ekspertų grupę, kurie mums padeda šiame darbe. Ir atsakydamas į tai, ką, ko klausė Pavelas, taip, ne vien tik tai poveikio vertinimas, na, ne visais atvejais poveikio vertinimas yra atliekamas, tačiau svarbiausiais klausimais poveikio vertinimas yra atliekamas, tačiau žinoma reikia atsižvelgti ir į visą analizę, ekspost analizę, uh, visus kitus patikrinimus, studijas, konsultacijas su suinteresuotais asmenimis, agentūrų rekomendacijas, pramonės įmonių rekomendacijas ir panašiai. Taigi, kai viską sudėdė į vieną krūvą, gauni Ines klausimą, kiek tai užtrunka. Reikia ir paskaičiuoti, ir ne per minutę, ir ne per dieną, ne per mėnesį tas yra padaroma. Tam reikia labai daug laiko, jeigu nori viską atlikti nuosekliai. Taigi mes norėtumėme, kad jūs labiau būtumėte įtraukti, įtraukti, įtraukti į ekspertų grupę. Darbo tvarkos taisyklėse teigiama, kad e, pareikalavus Europos parlamentui, e, komisija gali pakviesti parlamento ekspertą dalyvauti posėdžiuose. Taigi mes čia ir kviečiame jūs. Ten sakoma, kad laikantis taisyklių atitinkamo komiteto pirmininkas kreipėsi generalinį direktorių ir pateikė prašymą, kad ekspertų grupėje dalyvautų ir Europos parlamento ekspertai, tai reiškia ne nariai, bet ekspertai. Ir po to čia galiu pasakyti, kad pas mus yra labai griežtos taisyklės komisijoje, kaip vyksta tas e, koordinavimas tarp generalinių direktoratų, tai yra tarp žinybinės konsultacijos, bet prieš tai dar turime uh, E, atlikti daug kitų darbų, vyksta įvairių kitokių susitikimų. Aš nepasakosiu dabar apie komiteto komisijos vidaus taisyklės, bet kartais jos yra net sudėtingesnės nei tos, kurios galioja čia. Taigi galiu tik tai pasakyti, kad koordinavimas vyks. Po to kalbant apie konkretesnius klausimus dėl specifinės mano šiandien pristatytas priemonės. Žinoma, dar yra ir neštumo klausimas. Aš turiu patirties, buvau neščia, dirbau jau pagimdžius po trijų dienų. Taigi mano asmenė nuomonė yra štai kokia tai nėra lyga, bet yra ekspertų, kurie sako kitaip. Taigi prireiks laiko, kol galiausiai mes susitarsime Ir galiu pasakyti, kad kolegos vyrai net ir negali pasakyti, ar moteris yra nešia ar ne, nes mano generalinėme direktorate šešis mėnesius nematė, kad aš laukiuosi. Tai tiek apie neštumą, dabar dabar neįgalumas, negalios. Kad traukiniai būtų prieinami neįgaliesiems. Tai yra konkurencinis privalumas, kalbant apie kitas transporto priemonės. Traukiniai bus svarbiausia transporto rūšis, kalbant apie prieinamumą. Tyrimai rodo, kad 90 procentų europiečių nevažiuoja traukiniais dėl to, kad trūksta prieinamumo. Taigi tai yra verslo galimybė ir nereikia uh, pamiršti, kad neįgaliesiams prieinamas e, geležinkelių transportas yra aktualus ir žmonėms, kurie turi kitas negalės, taip pat jaunos e, mamos, turinčios vaikų e, stumiančios vaikų vežimėlius. Taigi atsižvelgiu į tai, ką Jūs pasakėte ir jeigu bus numatyta papildomų finansavimo galimybių, būtų puiku, aš turiu galios padaryti įtaką ir tikrai galiu pasakyti, kad tą, tą darysiu. Dėl o, oro poveikio vertinimu. 100 milijonų eurų yra sutaupyta administracinių kaštų, 20 milijonų naujų kaštų, taip pat inventorizacija ir 20 metų patirtis. Tai 4,3 dar milijardo eurų, a, e, milijonų eurų, 8 milijonai eurų. Taip pat dar socialinė, socialinės pašalpos ir taip toliau tai dar nėra įvertinta. Taigi to tiek buvo galbūt apie neįgaliuosius asmenis. Nikolia, gal nori kažką pridurti? Gal kažką praleidau? Dėkuoju ir laba diena. Buvo dar klausimas apie taikymo sritį. Kalbant apie TSI, jos taikymo apimtis bus išplėsta 2008 versija buvo taikyta tik TNT tinklui. Na, dabar pritaikysime e, taip pat ir naujoms stotims, naujam, naujams riedmenims ir seniems riedmenims ir stotims, jeigu jie bus naujinami. Nėra dar datos numatyta iki kada turėtų tai būti pritaikyta, bet palaipsniui uh, reikėtų pritaikyti laikantis e, konvencijos e, skirtos negaliesiems e, asmenims. Dėkoju, Nikol, dėl triukšmo. Ines uždavė klausimą. Ši priemonė pakeis senąją priemonę, numatau, kad kolegės jau nėra. Ši, ši naujoji techninė specifikacija bus taikoma tik E, nauja, naujiems reikmenims, o kita yra taikoma seniems. Man atrodo, kad skirtumas yra vienas du decibelai. Bet aš nesu triukšmo ekspertė ir už jį negalėčiau pasakyti. Dėkuoju, laba diena. Tai reikėtų, taip reikėtų aiškiai pasakyti, kad šis komisijos reglamentas bus taikomas tik naujiems reikmenims. Uh, Štai dėl ko neturėtume e, spręsti visų e, geležinkelių problemų su šią priemonę. Europos geležinkelių agentūra privalo reguliariai peržiūrėti visų, visus TSI, atsižvelgiant į pažangą ir į įvairius kitus E, veiksnius. Vis dėlto komisija planuoja per kitus mėnesius pritaikyti dar ir kitas triukšmo mažinimo priemonės. Jau rytoj vyks konsultacijos su e, viena ekspertų grupė, kuri dirba su triukšmo mažinimu. Ir e, mes Mm, norėtume taip pat e, mažinti ir skirtingo atstumo, spręsti ir skirtingų atstumo geležinkelių bėgių klausimus. Ir e, prieigos, galimybės patekti į e, traukinį klausimus. Ir kaip būtų galima padaryti, kad būtų mažiau triukšmo vagonuose. Taip pat norėtume pabaigti ir e, poveikio vertinimą. E, tai yra labai svarbus klausimas susijęs su prekiniu e, transportu, prekių vežimų geležinkeliais ir daugelis prekinių traukinių vagonų yra labai e, triukšmingi, kelia labai daug triukšmo. Štai dėl ko komisija užsakė išorinį, išorinį tyrimą Jis dabar yra pabaigtas, mes vyk, taikome vidinį poveikio vertinimą. Ir manome, kad kitų metų pradžioje galėsime parengti komunikatą šią temą. E, Dėkuoju, na, mes neturėtume kalbėti apie savo ateities e, užduotis. Ir e, tikrai už mėnesio mes galėsime grįžti prie šių klausimų ir aptarti taip pat ir techninę darbo programą. Dėkuoju. Na, o dabar perkime prie laivų. Iškilo konfidencialumo klausimas. Manau, kad e, duomenų konfidencialumas jau yra nustatytas e, techniniuose, techninėme ENISA dokumente. ENISA yra ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūra. Šie reikalavimai jau buvo patvirtinti. Jau buvo iškilęs ir klausimas susijęs su SIZE. Ši sistema neturėtų pakeisti senų sistemų, tai yra tiesiog savanoriškas bendradarbiavimas keičiantis informaciją. Uh, Suteiksiu žodį Jakobui, kuris yra laivų stebėjimo sistemos ekspertas. Dėkuoju, labai diena, stengsiuosi kalbėti trumpai. Mm, jau buvo atsakyta į du klausimus, bet dar liko neatsakyti klausimai apie pritinę vertę ir kainas. Investicijų yra ir nacionalinių, ir centrinių lygmenių. Lisabonoje esanti jūrų saugos agentūra daug investuoja šioje srityje jau kelis metus. Ir e, jau ketveris metus ji tikrai veikia ir matome, kad sistema e, tikrai turi daug potencialų. Mes norime panaudoti šias bendras investicijas ir jas kuo veiksmingiau panaudoti sistemoje. Norėtume remtis e, jau esamais techniniais sprendimais, tai daryti kartu su valstybėmis narėmis ir nekurti sistemos skirtos sistemai ir taip toliau. Nereikėtų dubliavimuose. Antrai būtų tiesiog padėtų dar labiau sumaištis. Reikėtų geriau panaudoti šią sistemą. Taip, E, pristaikysime ne tik prie šios direktyvos reikalavimų, bet ir prie kitų dokumentų reikalavimų. Pavyzdžiui, galėtume pristaikyti prie reikalavimų skirtų e, muitiniai, piratavimo klausimams ir taip toliau. Dėl kainų. Valstybėms narėms kainų nėra. Pakeitimai yra daromi centriniu lygiu ir centrinėse duomenų sistemose būtent daromi pakeitimai. Kaip kad dabar stebime oro transportą, taip pat galėsime stebėti ir laivų e, transportą. Na ir būtent turime techninės priemonės, kurios mums leis tai daryti. Toliau buvo dar vienas klausimas dėl konsultavimuose su suinteresuotaisiais subjektais. Buvo sukurta speciali grupė, kurioje dalyvauja nacionaliniai ekspertai. Jie susitiko su EMSA ir komisija, taigi požiūris tikrai yra ir iš apačios į viršų. Reikia tikrai operatyvios, gerai veikiančios sistemos, į kurią būtų įtraukti visi subjektai, pavyzdžiui, pakratės sargyba ir taip toliau. Dėkoju tiek. Na ir dabar pažeidimai. Kažkas paminėjo ir socialinį dempingą, ir kuo paremti pakeitimai, taip pat dar buvo ir toks klausimas. Taigi žodis kolegai. Ačiū, laba diena. Pabandysiu pakomentuoti perteklinių sankcijų klausimą, apie tai buvo kalbėta pradžioje. Ir e, Jūs teisingai pastebite, kad ši iniciatyva e, kalba tik apie pažeidimus šiame etape. Taip yra todėl, kad valstybėse narėse e, egzistuoja skirtingos baudų sistemos ir sankcijų sistemos, todėl sunku e, leisti teisės aktus Europos mastu ir tai akcentuojama komisijos paskelbtoje studijoje, kuris kalbama mūsų svetainėje. Tuo pačiu metu tam tikros taisyklės, bendros taisyklės galioja sankcijoms. Sankcijos turi būti veiksmingos, įtikinamos, nediskriminuojančios ir visų pirma proporcingos. Proporcingumo kriterijus yra svarbus, nes m, mm, pastaroji precedentų teisė 210 e, e, brūkšnys 2010 Martono Orbano byla, kur mm, pristatomos e, proporcingumo taisyklės, netgi tais atvejais, kai sankcijos yra perteklinės, galima pateikti skundą dėl tokių sankcijų ir aukščiausiasis ES teismas, tai Europos teisingumo teismas priima sprendimą, svarsto tokius skundus. Buvo klausimas ar, apie tai, ar tai techninė ar netechninė priemonė. Sakėme, kad tai yra techninė priemonė, nes jį paremta ankstesnėmis iniciatyvomis. Uh, E, ir pažeidimų skirsimas į kategorijas nėra naujas dalykas, tai galiojo socialinės ryties atveju ir ši iniciatyva tiesiog e, perskirsto kategorijas, taip pat numatyta prievolė egzistuojanti 1070 reglamente kur numatoma prievalė e, teikti teisės aktus dėl rimtų pažeidimų. Ačiū. Ir galiausiai aš nekartosiu, ką jau sakiau dėl neštumo. Manau, kad skirtingai nei tai, ką sako ETF, sankcijų nereikėtų tikėtis, bet taip pat priešingai oro saugumo tikslais, oro saugumo tikslais e, Jeigu e, darbuotojai yra neš čia, taikomos tos pačios medicinės patikros procedūros, o dėl mm, vartojamų vaistų e, ES rengia rekomendacijas ir ESO svetainėje ta informacija bus paskelbta ir bus visas na, pavojingų medikamentų sąrašas, kuris gali pakeisti to žmogaus elgesį, kuris tuos medikamentus vartoja ir atitinkamai gali pakeisti eismo kontrolieriaus elgesį ir, ir atsiliepti to žmogaus darbui. Taip pat buvo klausimas apie tai, kodėl mes vis dar taikome senąją, visiškai seną komitologijos procedūrą. Pabandysiu pateikti pavyzdį iš srities, kurioje, už kurį aš atsakiau, atsakinga aviacijos saugumo. E, galioja pamatinis reglamentas 310 ir ten numatytos taisyklės, kokiais metodais remiantis reikėtų tikrinti keleivius, jiems praeinant saugumo patikrinimą e, prieš skrydį. Metodologija yra, pra, yra šita prak, bet jūs turite teisę tikrinti. Aš nenorėjau šiandien pradėti kalbėti apie tai, kaip kokios e, procedūros taikomos e, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, apie tai galėsime pakalbėti kitą kartą. Bet noriu pasakyti, kad kartais reikia pasitelkti senąją komitologijos procedūrą, pavyzdžiui, e, išaiškėjus nuojoms tendencijoms arba iškilus nuojoms grėsmėms, reikia ją pasitelkti. E, jeigu iškyla rizika e, kroviniui. Ir vienintelė galimybė dabar, pavyzdžiui, at, pavyzdžiui kokiamis mašinomis, kokią įrangą mes aptik, aptinkame e, sprogalus. Mes čia galime kai ką padaryti tik pasitelkę senąją komitologijos procedūrą ir jokią kitą. E, Bet kai bus parengta omnibus direktyva ir kai tie 50 teisės aktų bus patvirtinti pagal deleguotojų arba įprastinę teisės aktų leidimo procedūrą, mes galėsime dirbti jau kitaip, bet tuo tarpu galime remantis, remtis tik tą procedūrą. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų užduotų klausimų, jei ne, galėsime patikti atsakymus raštu. Ir ponė pirmininkė, dar kartą dėkoju Jums komisijos vardu, štai kad pasikvietėte mus čia. Sėkmės atmenčiais mėnesiais ir tikimės parengti naują komisijos narį, kuris bus atsakingas už transportą iššūkiams, kurie jo lauks šiame komitete. Ačiū. Dėkojame ir jums. Ir tuo baigiame mūsų posėdžio darbo atvarkę. Dabar prasidės koordinatorių posėdis o kitas komiteto posėdis vyks e, rugsėjo 29 pirmadienį nuo 15 valandos. Ačiū. Aš nežinote, rytoj ryta bus posėdis, bet jau paaiškėjo. Montag, 29. september, 15. Pirmadienį, rugsėjo 29.15 val. kitas posėdis. Ačiū, posėdis baigtas ir netrukus prasidės koordinatorių posėdis.